dirbsime toliau. Aš jums rekomenduoju užsidėti ausinės, kad galėtumėte vertimą į savo kalbas. Tikiuosi, kad maloniai papietavote, skaniai pavalgėte. Dabar pradėsime antrąją mūsų konferencijos dalį. Pirmoje šios popietės dalyje Kalbės ponia Pietikainant, aš valgausi ir jau jinai yra salėje. Kalbėsime apie moterų dalyvavimą politikoje, lyčių lygybės skatinimas parlamentuose ir vyriausybėse. O antroje dalyje, popietinės posėdžio dalies, kalbėsime apie lyčių lygybės skatinimą, rengiant priemant teisės aktus. Tačiau pirmiausia, išklausysime ponę Pietikainen. Kai kurie iš jūsų jau esate įrašyti kalbėtojų sąrašo. Jeigu kas nors dar norėtų pasisakyti, prašau mums apie tai pranešti. O dabar man labai malonu pristatyti Jums ponę Pietikainin, kuri buvo Europos parlamento pranešėja. Jinai parengė labai rimtą pranešimą, kurį patvirtino Europos parlamentas didžiulę daugumą. Ir pranešimas yra susijęs su tuo, kaip galima padidinti moterų skaičių aktyviai dalyvaujančių politinių lygmenių. Taigi, žodis poniai Pietikainin. Ačiū, dėkoju už malonius žodžius ir gerą bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti padėką už gerą bendradarbiavimą ir nacionaliniams parlamentams, nes Būtent šiais metais daug bendradarbiavau su nacionaliniais parlamentais ir tai man atnešė didžiulės naudos rengiant pranešimą. Pirmiausia, pradėkime nuo pranešimo pavadinimo. Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus, kokybė ir lygybė. Žinoma, mes nesame geresnės sprendimų primėjus nei vyrai, tačiau nesame ir blogesnės. Ir vyrai nedaro mus negeresnėmis nei blogesnėmis. Čia priklauso nuo didelių e, savybių. Ir nėra įrodyta, kad kompetencija ar, ar intelektas priklausytų nuo chromosomų ar mūsų lyties. Taip pat nėra, įrody, nėra įrodymų, kad moterų uh, švietimas, pasirengimas, išsilavinimas galėtų būti koks nors šališkas ar mažiau vertingas nei vyrų. Kalbant apie kokybę, mes sudarome pusę gyventojų ir turime dalyvauti priimant sprendimus. Taip, įvairios moteris turi įvairios patirties priimant sprendimus. Tačiau yra dar viena pusė, kalbant apie lygybę. Yra pagrindinė savoka, kurią reikėtų įsidėmėti. Moterų teisės yra žmogaus teisės. Dar kartą pakartosiu, moterų teisės yra žmogaus teisės. Nes dažnai, kai diskutuojama, yra kalbama, kad moterų ir teisės ir lygybės klausimai turėtų būti lygiai taip pat e, sprendžiami ir jiems skiriamas toks, toks pats dėmesys kaip ir kitoms žmogaus teisėms. Kalbant apie žmogaus teisės, yra aišku, kad negalima diskriminuoti žmonių dėl jų odos spalvos, įsitikinimo sistemos arba diskriminuoti dėl jų seksualinės orientacijos. Tačiau mūsų diskusijose vis dar iškyla klausimas apie politinę nuomonę, ar iš tiesų čia moterų teisės yra tokios pat kaip vyrų teisės, ar tos teisės yra lygiavertės. Kurgi mes esame dabar? Kokia dabartinė padėtis? Moteris yra nepakankamai reprezentuojamos Europoje statistinė prasme, tačiau aš tų skaičių neminėsiu, jūs jau turite nemažai medžiagos ir galite išsistudijuoti, kiekgi mes atsiliekame visose lygmenyse - savivaldybių, nacionalinių, regionių ar Europos lygmenių. Ir ne vien tai. Kuo aukščiau pažiūrėsime, e, tuo mažesni moterų, tuo mažiau moterų dirba. Komiteto komitetų pirmininkai vyriausybių sudėtis. Kuo žvelgsime aukščiau, tuo mažiau matysime moterų. Čia kalbu ne vien apie skaičius, nors ir to pakaktų. Čia labai svarbu suprasti valdžios segregavimo klausimą. Čia... Dažnai mes atsidurime tokioje pozicijoje, kai yra neteisingai paskirstomi ištekliai finansų, iš, finansų ministrai, ekonomikos ministrai, premjerai, dažniausiai yra vyrai. Ir dažnai jie yra atsakingi, o moterys dažniausiai atsakingos už tokias pozicijas, kur yra rūpinamasi švietimu, išlaidomis, socialinė apsauga, sveikatos apsauga arba aplinkosauga. Jau tokia segregacija sukuria nevienodas veiklos sąlygas. Taigi turime spręsti du dalykus, o iš tiesų netgi tris. Turime spręsti tokį klausimą, kiek moterų dalyvauja politikoje. Kitas klausimas, turime spręsti segregavimo klausimą. Kokiose pozicijoje, kokias pareigas jos eina. Ir trečias dalykas - Saulės ir Menulio klausimas. O šis klausimas, Saulės ir Menulio klausimas, ar moteris pačios gali skleisti šviesą kaip šviesos šaltinis? Klausimas, atsakymas būtų toks, toksai, taip, mes turime vienodas pozicijas. Štai mes turime pirmininką, jis yra vyras ir vicepirmininkės trys moteris. Tai yra puiku. Tačiau moteris visada yra antrosios, antrojoje pozicijoje, jos yra pavaduotojos, pirmininkų pavaduotojos, visada yra tam tikros antrinės pareigos. Ir čia, jeigu žvelgtam į lygybės klausime, jis nėra toks jau aiškus. Čia reikėtų ne į grupę žiūrėti visą šių klausimų, o atskirai atskirti užimamų pareigų klausimą. Pavyzdžiui, pirmininko pareigos ir antrosios pozicijos, kaip pavyzdžiui, pirmininko pavaduotojo pareigos. Kas daro poveikį būtent tokiai situacijai? Mums tikrai reikia daugelypių studijų ir sisteminio požiūrio, nes čia poveikiai daro keletą dalykų. Visų pirma, požiūris, nuostatos, kaip vyrai ir moteris masto, toliau kaip žiniasklaida pristato moteris ir vyrus politikoje, kokios yra ekonominės galimybės, socialinės galimybės moterims, kad jos galėtų vienodai kaip ir vyrai dalyvauti tose sritise, kokios yra partijų struktūros, kokios yra teisėjai, kurios struktūros stiprinančios ar silpninančios moterų pozicijas. Tai esminė klausimų grupė ir mes kalbam apie įgalinančią aplinką, suteikiančią moteriams galių aplinką. Kaipgi visuomenė veikia kartu, ar jos padeda moteriams, ar trukdo moteriams stiprinti savo pozicijas politikoje. Kuo daugiau, kuo daugiau moterų politikoje, tuo geresnė aplinkoje, geresnė aplinka sukūriama joms dirbti. Čia galima kalbėti ir apie segregaciją susijusią su darbinė aplinka, sektoriais pramoniniais. Ir visi tie sektoriai yra dominuojami vyrų. Ir moterų visose sektoriuose yra mažiau nei vyrų. Moteris labiau turi prisimti, sakykime, už šeimos ir vaikų klausimus, jos daugiau metų ir laiko praleidžia namuose, jų karjera ir jų atlyginimas gerokai atsilieka nuo vyrų. Ekonomiškai jos yra nepalankioje pozicijoje, kad galėtų vaidinti politinį vaidmenį kaip jų partneriai vyrai. Jeigu pažvelgtam į visą laiką, moterims iškyla problemų ir dėl pensijų. Jeigu atlyginimas yra mažesnis ir pažanga darbė yra lėtesnė ir daug laiko praleidžiama namuose, tai moterų pensijos kur kas yra mažesnės nei vyrų pensijos. Vienodos sąlygos dėl pajamų ir ekonominių pozicijų tai yra viena iš svarbiausių sąlygų, kurios turi įtakos bendrai politikai. Toliau visuomenė ir paslaugų sistema. Ir dėl to aš iškėliau šūkį, padarykime ES geriausių moterų draugų. Jeigu kalbama apie paslaugas, apie dienos rūpybos centrus, apie prieglodą seniems žmonėms, apie ligonių priežiūros centrus. Čia dominuoja moteris, jų vaidmuo yra rūpintis savo artimiausiais. Ir jeigu kalbėtume apie ekonominę padėtį, tai ypač svarbu, kad mes visi labiau išstudijuotume socialinę dimensiją ES pagrindinėse dokumentuose. Ir čia ES turėtų užtikrinti vyrams ir moterims teisę gauti bazinį atlyginimą, remiantis į pagrindinių poreikių užtikrinimą ir paslaugų teikimo užtikrinimą. Taip, valstybėse narės jūs geriau žinote, kokia yra padėtis, koks yra užtikrinamas būtiniausias socialinės apsaugos lygis, paslaugų teikimo lygis. Nedažnai pateikiama statistika ar apžvalga bet bent jau konstitucinė teisė yra užtikrinama, tai yra teisė į tam tikras paslaugas ir tam tikras pajamas. Toliau, kai kalbama apie skiriamus postus, skiriamas pareigas, tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Kągi reikėtų daryti, kad būtų galima pakeisti nuostatas šioje srityje? Kalbėsiu apie pozityvius veiksmus. Šį rytą jau mes išklausėme keletą pasisakymų. Mums reikia renkti konkrečias programas darbo vietose, kaip būtų galima padėti moterims daryti pažangą karjeroje. Ir čia reikia imtis veiksmų ir paslaugų garantavimo srityje. Toliau einu prie tų pozicijų, prie tų postų, kurie yra renkami. Čia situacija yra kitokia. Turime Europinį lygį, turim, turime nacionalinius parlamentus, valdybų rinkimus. Ir šiuose diskusijose, kurias pradėjome, pradėjome nuo politinių partijų. Nes mūsų supratimu tai yra demokratijos esmė. turime, kad politinės partijos visais lygmenimis turėtų lygiavertės sąlygas, kad jos galėtų užtikrinti lygybę savo struktūrose. Tarp pasiūlymų yra idėjų, kad partijose turėtų būti privaloma sąlyga nustatyti paritetą savo darbo tvarkos taisyklėse, kai renka savo vadovus, savo lyderius, kai žmonės yra skiriami į konkrečias pareigas ar kitas pareigas, kad būtų užtikrinamas paritetas tarp lyčių. Ir šis principas turėtų būti užtikrinamas Konstitucijoje ir darbo, tai- tvarkos, dar, darbo taisyklėse, nacionaliniuose parlamentuose. Ir tai turėtų būti būtina sąlyga steigti partijoms ir naudotis viešuosiamis lėšomis viešuoju finansavimu. Kitas klausimas yra rinkimai. Ir buvo vykdomos labai plačios diskusijos apie preferencinį požiūrį rinkimų metu, rinkimų sistemoje. Tai sunkus klausimas, nes mūsų balsavimo sistemos labai skiriasi. Tačiau esmė yra tokia. Kai egzistuoja sąrašų sistema, kai jinai yra taikoma, kai yra būtina kad vyrai ir moteris tose sąraše, sąraše, sąrašuose būtų įtraukti ir tam tikrose pareigose vyras keistų moterį ir atvirkščiai. Reikia už, už, um, siekti, kad būtų užtikrintamas vienodas moterų ir vyrų skaičius. Tačiau vien to nepakanka. Reikia parengti nacionalinės tai, taisyklės ir praktikas ir užtikrinti, kad tai vyktų ir europiniu lygiu. Moterims yra sunkiau surinkti lėšas politinėms kampanijoms. Čia reikia priimti politinius sprendimus, kad galėtumėm imtis teigiamų veiksmų. Jau yra kalbama apie tai, kad reikėtų užtikrinti preferencinį požiūrį į moteris kandidates ir užtikrinti joms lėšų surinkimą kampanijoms. Taip pat būtina siekti tinkamos pusiausvirus. Nes nesitiktų taip, kad vien vyrų, kandidatai vyrai gauna visa, visas reklaminės kampanijas, visas lėšas ir visą paramą. Ką iki šiol esame padarę, tai parašėme laišką atitinkamoms institucijoms, kad šis klausimas būtų svarstamas europiniu lygmeniu. Aš asmeniškai parašiau laišką su savo kolegėmis iš Suomijos į Suomijos politinės partijas, pateikiau pasiūlymų ir paklausiau, ką partijos ketina daryti šioje srityje. Manau, mes visi galime bent tai padaryti. Ir reikėtų, manau, visos valstybės narės galėtų paklausti savo partijų, ką jūs ketina daryti ir kaip jos žiūri šios klausimus, kiek teikia jiems svarbos. Toliau, kai kalbam apie rinkimus, kai kalbam apie ateinančius rinkimus, kaip mes galime paremti ir sustiprinti sustiprinti moterų organizacijų dalyvavimo. Kai kuriuose valstybėse narėse yra geros patirties uh, dėl moterų organizacijų dalyvavimo. Tos organizacijos veikia iš vien vienoje platformoje ir kelia e, lygybės, lyčių lygybės ir kokybės klausimus. Ir vykdant kampanijas yra remiami, remiamos moterų kandidatūros. Tokios kampanijos yra labai sėkmingos ir kodėlgi nepasiremti tą geriausią patirtimi ir sukurti tokias rinkiminės apylinkės, tokias platformas, kur moterų organizacijos mūsų valstybėse narise galėtų dirbti iš vien kartu su visomis politinėmis partijomis, kelti lyčių lygybės klausimus prieš rinkimus ir padėti moteriams kandidatėms kad jos gautų nacionalinį ir europinį finansavimą e, savo rinkiminėse, priešrinkiminėse kampanijose. Toliau aš pasikonsultavausi su Europos komisija, artėjant kitiems rinkimams, europiniams rinkimams. Ir šį rytį vyko diskusijos. Komisija turėtų finansuoti lyčių lygybės klausimus ir lyčių pariteto klausimus, artėjant kitiems ES rinkimams. Tai turėtų būti nuolatinė ilgalaikė kampanija ES lygmenių. Reikia rasti ir sukurti tokio pobūdžio platformą, kur europinių lygmenių moterų organizacijos galėtų dirbti kartu ir kur mes, įvairūs Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamento nariai galėtumėm keistis nuomonėmis. Kokie yra pasiūlymai? Mums reikėtų sukurti europinį portalą kur būtų galima lengvai surasti šiuo metu atliktus tyrimus pasauliniu lygmeniu. Turime daug tyrimų, kaip vykdyti kampanijas, kokios yra moterų pozicijos įvairiuose parlamentuose, kokie skirtingi mechanizmai yra naudojami, skatinant moterų vaidmenį. Tikrai nėra sunku rasti tokių žinių ir tokios informacijos. Tačiau kas yra kur kas svarbiau kalbant apie socialinę žiniasklaidą, kartais nepakanka vien rasti informaciją. Reikia sukurti portalą, kur būtent moteris ir moterų organizacijos visoje Europoje galėtų susirasti vienos kitas ir galėtų kartu spręsti problemas, dalintis kampanijų rinkimo idėjomis ir renkti bendrus renginius. Pereikime nuo rinkimų prie išrinktų pareigūnų. Mūsų rekomendacijos buvo pagristos idėjomis, diskutuojant su Europos parlamentu, su Europos parlamentais, kitom institucijoms, kad reikėtų parengti reglamentą. Tai susijęs Europos parlamentu ir nacionaliniais parlamentais, kai kalbam apie skiriamus postus ir renkamus postus. Rinkiminėse sistemose reikia užtikrinti paritetą. Reikėtų užkirsti kelią valdžios segregavimui. Politiniai, ekonominiai klausimai neturėtų būti kūruojami vien vyrų. Ir per tink, tik tam tikrą laikotarpį reikia užtikrinti, kad būtų tiek vyrai, tiek moteris lyderiai pagrindinėse sritise. Negalima leisti, kad ekonominiams komitetams vadovautų tik tai vyrai, o kitiems tik moteris. Reikia pradėti dėrybas, reikia kurti metodus, užtikrinti kai, kai rinksime savo pirmininkus, vicepirmininkus, kad būtų taip pat laikomasi pariteto. Aš tikrai didžiuojuosi padėtimi Europos parlamente. Ir čia tikrai padėtis yra tik nebloga. Ir ta, tas paritetas tarp moterų ir jų parlamente tikrai gula ant ponios Andželylį pečių. Toliau, pereikime prie skiriamų postų. Vėlgi, čia situacija yra šiek tiek kitokia. Nominuotose pozicijose, ar tai būtų Europos išorės veiksmų tarnyba ir jos atstovybės, ar tai būtų komis, komisijos narių postai, ar kitos pozicijos vadovaujančiose Europos institucijose ar ministerijose, čia taip pat svarbu užtikrinti paritetą, nes parengiamoji mašina turėtų išsaugoti tinkamą pusiausvirą. Ir čia reikėtų apgalvoti konkrečius pasiūlymus, kuriuos mes ir rengiame. Ir vėl čia ir iškyla kokybės ir lygybės klausimas. Taip pat mes labai konkrečiai pasiūlėme, kad reikia imtis pozityvių veiksmų valstybės tarnybose, tiek Europos lygmenių, komisijoje, Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose. Reikia rūpintis moterų karjera, reikėtų mokyti lyderiavimo, renkti specialius mokymus, kad moteris nebesusidurtų su tuomis vadinamomis stiklo lubomis, kad joms būtų užtikrinama visa reikiama kompetencija, kad jos galėtų sėkmingai kopti karjeros laiptais. Tarp mūsų pasiūlymų yra ir tokių, kad kiekviena valstybė narė turėtų kelti vyro ir moters kandidatūrą į pozicijas komisijoje. Nes kitu atveju mūsų reikalavimas, kad būtų užtikrintas paritetas komisija, jis nebus įgyvendytas. Tiesiog būtina užtikrinti, kad būtų pakankamai tiek moterų, tiek vyrų kandidatų, kurios teiktų valstybės narės. ES vadovaujančiose institucijose e, daug kur kandidatus skiria, nominuoja valstybės narės. Ir čia mes rekomenduojame, kad pavyzdžiui po dešimties metų visos valstybės narės užtikrintų paritetą, vienodas sąlygas tiek vyram, tiek moterim, teikiant kandidatūras į įvairius vadovaujančius postus, vadovaujančias pareigas. Nes priešingų atveju negalėsime užtikrinti vienodų veiklos sąlygų tarp vyrų ir moterų. Yra ir daugiau smulkesnių pasiūlymų. Kad paliktume laiko diskusijoms, Tai dabar bandysiu pristatyti kelis mūsų planuojamus darbus. Pradėsiu nuo rašto parlamento pirmininkui, kuriame atkreipimas dėmesys į mūsų teikimus pasiūlymus esame ponui Van Rompuy išsiuntė atitinkamą raštą, nes puikiai žinome, kad uh, Lyčių lygybių klausimai niekuomet nebuvo įtraukti į vadovų tarybos darbo tvarkę, mes siūlome tą padaryti. Iš komisijos jau gavome atitinkamą atsakymą, kuris yra žinoma oficiali reakcija į parlamento rengiamus pranešimus, taip pat e, kreipėmės į įvairias politinės partijas, savo pačių, taip pat į politinės frakcijas, ragindami imtis veiksmų, nes kad būtų ateityje e, keičiama konstitucinė sąranga, kur reikia kiti teisės aktai, kad e, būtų užtikrinta vyrų moterų lygybė nominuojant kandidatus užimti atitinkamas vadovaujamas pareigas Europos parlamente. Aš e, siūlau pradėti ES lygmenių tam tikra kampanija, kuria būtų siūloma užtikrinti 50 ir 50 procentų santykių vyrų ir moterų, taip pat e, imtis atitinkamos lobistinės veiklos, nes jeigu tokia lyčių lygybės grupė būtų įsteigta kiekviename nacionalinėme parlamente, tai galėtų tapti tam tikrą prasme kontaktinė institucija bendraujant su moterų platforma, rengiant įvairias nuomonės ir įgyvendinant kitokio pobūdžio veiksmus, nes vykdydami tos pačius veiksmus tuo pačiu metu ES lygmenį ir nacionaliniuose parlamentuose mes galėtume veiksmingiau keistis informaciją, kaupti patirties, taip pat Turint omenyje artėjančius Europos parlamento rinkimus, mes taip pat pradėsime atitinkamą kampaniją dėl lyčių lygybės užtikrinimo, parenkant komisijos pirmininko kandidatūrą. Taigi busimuosius Europos parlamento rinkimuose šis klausimas turėtų būti pakankamai svarbus ir prašau mūsų partnerių, politinių partijų atstovų valstybėse narėse atsižvelgti su šios aspektus. Lyčių lygybės klausimą turėtume įtraukti į įvairias e, rinkimų kampanijos akcijas mūsų vykdomas e, tam, kad e, būtų atkreipiamas didesnis dėmesys tų asmenų, kurie anksčiau nebuvo susipažinę su lyčių lygybės e, problemomis e, labiau tik dėkoju, kad išklausėte mano pranešimą, galbūt jis buvo šiek tiek e, išsamokas tam, kad susipažintumėte su mūsų veikla, taigi ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū, manau, kad išsamus jūsų pranešimas tikrai buvo visiems naudingas, nes jūsų pranešimas buvo tvirtinamas Europos parlamento plenarinėje sesijoje ir joje siūloma labai daug konkrečių tikslų ir priemonė, taigi tai nėra vien tik gražus žodžiai, pranešime kalbama apie konkrečius tikslus, kuriuos galima gyvendyti, džiaugiuosi, kad juos paminėjote, nežinau, kaip turėtume elgtis toliau, Galbūt jūs nesate e, taip e, išsamei susipažinę su šio Europos parlamento pranešimo nuostatomis kaip mes, tačiau jeigu pageidautumėte, kada nors išsamiau susipažinti su vienu iš parlamento pranešimų, tai siūlyčiau šitą. Taigi, pradėkime dabar diskusijas. Tikiuosi, kad ponia Pietikainin pasiliks su mumis dalyvaus diskusijose, jau penki kolegos, kolegės uh, užsiregistravo kalbėti. Nenorėčiau jau nuo diskusijų pradžios uh, skandinaviškų papročių riboti kalbėjimo laiko, tačiau prašau uh, jūsų prisiminti, kad nebūtina kalbėti labai ilgai, galima tą padaryti trumpiau. Pone Turm pirmoji kalbės. Ačiū. Ačiū už galimybę pasisakyti. Prašymo pristatymas buvo labai įdomus, tačiau aš norėjau pakalbėti apie uh, ta tema, kurią svarstėme pirmojoje mūsų renginio dalyje. Kolegė iš Lenkijos uždavė klausimą dėl moterų atstovavimo žiniasklaidoje ir minėjo, kad jos nepakankamai gerai atstovavimas. Aš, kaip buvusi žurnalistė, puikiai žinau, kad galbūt dabartinis krizės poveikis yra pakankamai stiprus, tačiau krizės aplinkybėmis moterų balsas labiau girdimas, kadangi problemos e, susijusios su socialinė apsauga, su švietimu vis dažniau yra svarstamos. Manau, kad e, šiuo metu salėje tikrai yra nemažai moterų, kurios turėtų ką pasakyti socialiniais klausimais, tačiau jos nėra tokios e, žinomos diskusijose apie valstybės saugumo arba karinius reikalus, tai yra savame suprantamas dalykas, todėl norėčiau paraginti moteris daugiau kalbėti tomis temomis, kuriuose jos turi pakankamai žinių, nes tokiu būdu turėtume daugiau galimybių būti išklausytomis. Klausantis jūsų minčių, aš grįžtu prie mūsų parlamento komiteto veiklos ir savo didžiuliai nuostabai galiu konstatuoti, kad 19 Estijos parlamento narių moterų, 9 e, iš jų yra socialinių reikalų komiteto narės ir užsienio reikalų komitete nei vienos moters nėra Suomijoje, tai yra Estijoje, atsiprašau. esame vienintelė ES valstybė narė neturinti pasirašęs sienos sutarties su Rusija. Dar manau, kad moteris galėtų dėl jos geriau susidėrėti nei vyrai. Pirmkas, ačiū. Pone Amanatidų iš Graikijos suteiksiu žodį dabar. Ačiū. Prašymas, kurį ką tik išklausome, buvo puikus. Susitarimas dėl lyčių lygybės užtikrinimo Europoje buvo nu, mėginimas užtikrinti lyčių lygybės skiriuose srityse, švietimo, socialinių reikalų, labiau įtraukti moteris į sprendimo prieimimo procesus, tačiau negalime pasakyti, kad šis darbas jau baigtas. Nacionaliniuose parlamentuose susidurime su rimtomis problemomis. Ir rytinėje mūsų konferencijos dalyje išaiškėjo, kad Europos parlamente panašių problemų esama. Manau, kad mums reikia apskritai turėti uh, padidinti moterių skaičių darbo rinkoje, taip pat daugiau moterių traukti į politinių sprendimų prieimimą, pripažįstant, kad uh, suderinti šeiminį profesinį gyvenimą yra pakankamai sudėtinga, tačiau nuo to turėtume pradėti. Jei norime pasiekti aukštesnį lygį, tai yra aktyviau dalyvauti politinėme gyvenime. Kodėl taip sakau? Todėl, kad e, aš esu iš šalies, kuri, kurie yra susiformavusi patriarchalinė tradicija, tai buvo jau minėta, su ištekėjusiu auginu tris vaikus ir noriu pasakyti kolegiai iš Estijos, kad mano vyras ne suteikė man jokios pas... Tiksliau neturėjo man suteikti jokios pasirinkimo galimybės, nes aš jau dalyvavau žemės ūkio e, veikloje, o tas rytis apskritai yra e, uzurpuota vyrų. Bet e, Aš e, sugebėjau prisijimti ir toje srityje atitinkamą atsakomybę ir po to tapau politiką, tačiau galbūt mano atvejis yra išskirtinis. Ryte buvo pristatyti atitinkami statistiniai duomenys dėl moterų vyrų proporcijų Graikijos parlamente. Tačiau nemaža moterų dalis Graikijos parlamente nereiškia, kad vyriausybėje, pavyzdžiui, atitinkama proporcija yra, nes vyriausybėje yra tik dvi moteris ministrės, turime vieną parlamento vicepirmininkę. Moterį, 63 iš 300 parlamento narių Graikijoje yra moteris ir Anipodimata yra viena iš septynių moterų E, kurios Graikija atstovauja Europos parlamente, turintumėje, kad iš viso parlamentarų yra 22. Taigi, ta moterų kvota galėtų gražiau atrodyti. Kalbant apie padėti politinėse partijose ir dalyvavimą politinių partijų veikloje reikėtų skatinti moteris dalyvauti politinių partijų veikloje, nes per politinės partijas moteris galėtų užimti vadovavimas pareigas. Nuo to reikėtų pradėti, grįžtant prie ekonominės krizės, kuri yra kapitalistinės e, sistemos krizė. Ji skaudžiai smogia moteriams ypač. Jūs taip pat apie tai kalbėjote kuomet buvo minimi ekonominės krizės ir moterų sąsajos tarp ekonominės krizės ir moterų padėties. Manau, kad prieš savaitę Graikijoje įvykė įvykiai, kurie buvo nušviesti žiniasklaidoje. Buvo paskelbta, kad Graikija viešame sektoriuje atsisakys viešosiuose e, ir valstybės valdomose įmonėse ir viešoje administracijoje bus atsisakoma moterų kvotų. Nes 2000 metais buvo atitinkamas įstatymas dėl kvotų priimtas, dabar bandoma tą įstatymą atšaukti ir tai yra žingsnis atgal. Problema labai rimta, nes mes pagėdavome, kad moterų dalis visuomenėme gyvenime didėtų. Suprantu, kad laikas bėga ir kiti taip pat nori kalbėti. Taigi, naudodamas į progą, noriu Jums padėkoti už tą e, optimizmo ir vilties žinę, su kuria e, E, Graikijos moteris norėtų pasidalinti su kitomis es valstybėmis, ypač pietų Europos valstybėmis, nes graikai bando dabar atsistoti tvirčiau ant kojų, nors daug įvairios informacijos Europos žiniasklaidoje šiuo metu Graikijos tema yra. Apie tai būtų galima atskirai pakalbėti, kalbant apie žiniasklaidą, tačiau tam neturime laiko. Taigi, baigdama, norėčiau tarti keletą žodžių apie šioje salėje esančius žmonės, kurie remia mūsų pastangas, išklauso mūsų minčių, taip pat e, noriu padėkoti vertėjams, kurie padeda mums suprasti vienų kitų, vieniems kitų mintis, galbūt uh, vertėjų tarpę reikėtų numatyti vyrų kvotas tam tikras, nes šio, šioje profesijoje atrodo, kad daugumą sudaro moteris. Pirmininkas, ačiū. Dabar jau pradėsiu elgtis šiek tiek skandinaviškiau ir nustatysiu kalbėjimo laiko ribas. Kiekvienam kalbėtojui steiksime ne daugiau nei po tris minutės, kadangi užsiregistravusių kalbėti yra daug, tada turime numatyti laiko ponė Pietikainė atsakyti užduotus klausimus. Pone Akton dabar tris minutės kalbės Turkijos atstovė. Yes. Uh, I am also the member of the education. Štai pat esu savo parlamentą švietimo jaunimo reikalų kultūros komiteto narė, todėl pasidalinsiu savo patirtimi. Po paskutinės konstitucinės reformos kuri buvo įvykdyta po 2010 metų rugsėjo 12 referendumo, buvo pradėta taikyti teigiamos diskriminacijos koncepciją pažeidžiamų visuomenės grupių, tokių kaip moteris, vaikai ir negalus asmenys atžvilgių. Siekiant uh, užtikrinti šių visuomenės grupių tinkamą švietimo lygį, tačiau e, tos visuomenės e, grupės, mano minėtos, tampa vis labiau pažeidžiamos ir siekiant e, išspręsti šias problemas Turkijoje, mes pradėjome nacionalinio masto kampaniją, kurioje dalyvauja svarbiausios politinės partijos, žiniasklaida ir privatusis sektorius. Buvo padaryta didžiulė, pasiekta didžiulė pažanga švietimo srityje. 98,6 procentai berniukų ir 98,2 procentai mergaičių ėmė lankyti mokyklą. Taip pat siekiama e, kovoti su suaugusių asmenų aliteracija neraštingumu. 2,3 milijonai moterų vyresnių nei 58 metų amžiaus dalyvauja tinkamose švietimo ir mokymo programuose ir skiriama įvairia pusė parama vadovėliais ir kitais būdais remiamos šios moteris parlamentas tvirtina atitinkamus teisės aktus. Šioje srityje norėčiau pasidalinti mūsų pasiekimais, siekiant užtikrinti lyčių lygybę Šioje srityje 2012 kovo 8 dieną buvo patvirtintas įstatymas dėl šeimos apsaugos ir kovos su smurtu prieš moteris. Šeimoje buvo 25 straipsnių įstatymas patvirtintas kurios siekima užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir kitus šeimos narius. Šis įstatymas buvo patvirtintas siekiant imtis visų reikiamų priemonių tuose procesuose. Ar skirstė man dar vieną minutę papildomai? Pinkas, atsiprašau, nes jeigu, jeigu visi norės po vieną minutę ilgiau kalbėti, tai niekada nebaigsime. Ačiū Jums už dosnumą. Taigi mes taip pat ėmėme e, savarankiškai dirbančias moteris, teikėme pagalbą motinystį, e, sudarydami sąlygas moteriams dirbti netgi nepilnam ne darbo dieną, sumažinant atitinkamai gal tik 10 procentų jų darbo užmokestį. Taip pat e, yra gyvendinami mikrokreditų teikimo projektai, kuriuose dalyvauja šimtai tūkstančių moterų. Pramonės zonos organizuojame slaugimo pas, paslaugos, e, taip pat žemės ūkio srityje moteriams e, užtikriname, suteikime socialinį draudimą, numatydami galimybę darbdaviams arba prievolę mokėti socialinio draudimo įmokas nacionaliniu lygmeniu Turkija be to e, skiria daugiau svarbos moterų teisų stiprinimui ir skatinimui ir būdama Europos valstybė, Europos tarybos narė bei ES šalis kandidatė Turkija yra pasirengusi bendradarbiauti su ES institucijomis, valstybė narių parlamentais, siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir moterų teisės. Ačiū Jums už viską, pirmininkas. Ačiū, suteikiau Jums dvi minutės ilgiau kalbėti, dabar suteiksiu žodį poniai Vontai iš Slovenijos, prašau. V našem parlamentu, slovenskem parlamentu, je od volitev, ki so. Dziękuję bardzo. Postaram się w bardzo telegraficznym skrócie. Dėkuoju, stengsiuosi laikytis skirto laiko. Esu senato narė, Lenkijos senate, dirbu šeimos ir socialinių reikalų komitete. Svarbus projektai, kuriuos patvirtino mūsų parlamentas Lenkijoje, abieji rūmai šiuo metu yra gyvendinami, siekiant skatinti moterų dalyvavimą politinėme gyvenime. E, mes ketiname iš dalies pakeisti rinkimų įstatymą, e, kai kalbama apie rinkimų sąrašų paritetų užtikrinimą. E, tame įstatyme yra keli, kelios naujos nuostatos. Pagal naują įstatymą rinkimų sąraše tiek parlamente, tiek savivaldybėse vyrų ir moterų dalyvavimas turėtų būti bent jau 35 procentai kiekvienai lyčiai. Toliau e, sankcijos, jeigu nesilaikoma šio reikalavimo, yra neregistravimas į konkretų rinkimų sąrašą. 2011 metais e, vyku, e, vykusiais rinkimuose dabar moteris sudaro 24 procentus parlamente, o ankstesnės kadencijos parlamente buvo 20, moter, 20 procentų moterų, o senate 12. Nuo 8 procentų išaugo iki 12. Ir e, parlamento pirmininkė pirmą kartą Lenkijos istorijoje yra moteris. Antras įstatymas, kurį prieėmėme Lenkijoje, yra E, smurto prieš moteris prevencija ir smurto šeimoje pre prevencija. Parlamentas atnaujino labai svarbu e, įstatymą 2009 metais ir taip pat priemė nacionalinę programą, e, kuria yra siekiama imtis prevencijos prieš smurtą šeimoje. Ir čia yra labai konkrečios nuostatos skirtos užkirsti kelią smurtui šeimoje. Lenkijos vyriausybė 2009 metais priemė sprendimą pasirašyti Europos tarybos konvenciją dėl smurto prevencijos šeimoje. Smurt... Ir 12 valstybių narių Europos, Sąjung... Europos, tarybos pas... Atsiprašau, Europos Sąjungos pasirašė tą konvenciją ir netrukus Lenkija taip pat ją pasirašys. Mes tik e, laukiame, kad pakeitimą priimtų e, Lenkijos vadovaujanti partija ir teisingumo ministerija. Čia kalbama apie e, prievartavimą ir prievartavimo persekiojimą, baudžiamąjį persekiojimą. Pagal naujas nuostatas e, auka turi sutikti, kad būtų pradėtas teisminis procesas. Ir tai padaryta siekiant apsaugoti nuo gėdos jausmo nukentėjusius. Taigi teismo procedūra negali būti pradėta dabar, jeigu e, buvo nustatyta, kad mm, be sutikimo nukentėjusio negalima pradėti teismo procedūros. O dabar norime pakeisti šią nuostatą, kad būtų privaloma pradėti mm, teisminį procesą. Toliau yra įstatymas dėl e, jaunesnių nei trijų metų vaikų e, darželių užtikrinimą. Dabar darželiai ir mokyklėlės nebebus laikomos sveikatos priežiūros įstaigomis, bet bus laikomos švietimo įstaigomis, dienos priežiūros centrai bus laikomi švietimo įstaigomis. Ir vaikų darželiuose taip pat bus atlie, teikiamos atskiros konkrečios paslaugos, vaikų priežiūros paslaugos, o lėšas skirs, bus skiriama pagal nacionalinę sveikatos priežiūros priemonę. Ir vaikų priežiūra taip pat bus aprūpinta ir sveikatos draudimu. Taip pat numatyta nemažai naujų priemonių. Noriu pasakyti, kad kasmet Lenkijoje organizuojame moterų kongresą, kuris tampa vis populiaresnis tarp politikų. Jame dalyvauja net mūsų prezidentas, premjeras ir tame kongre, kongrese yra svarstamos moterų problemos. Ir šiais metais šis kongresas netgi buvo tarptautinis. Dėkuoju. Pirmininkas laikas mūsų spaudžia, dabar suteiksiu žodį. Kad. Ursäkta mig. Tack så mycket för ordet. I Sverige har vi en... Dėkuoju. Švedijoje taip pat turime lyčių lygybę užtikrintą, beveik turime užtikrintą lyčių lygybę tiek parlamente, tiek vyriausybėje. Turime tinkamą e, vaikų priežiūros sistemą, tėvystės motinystės atostogų sistemą, kad moteris galėtų dirbti ir dalyvauti politiniuose procesuose. Yra nemažai politinių partijų, kurios sudaro narių sąrašus, rinkimų sąrašus, kad, kuriuose 50 procentų sudaro vyrai ir tiek pat moteris. Mes užtikrinome, kad parlamento darbas būtų organizuotas taip, jog kuo daugiau moterų galėtų derinti politinę veiklą ir šeiminį gyvenimą. Mes turime fiksuotą balsavimo laiką, turime savaičių, kai nevyksta plenarinės sesijos. Taip pat yra referencinė grupė, kuriuose dalyvauja moteris iš kiekvienos politinės partijos. Ten taip, toje grupėje yra praktiniai e, aspektai tam tikrai gerinami darbo Švedijos parlamente. Taip pat Švedijos parlamente organizuojami seminarai ir mokymai kurie leistų mums patiems gerinti darbą lyčių lygybės kontekste. Švedijos parlamento nariai, narės e, gali naudotis vaikų priežiūromis paslaugomis dirbdamos par parlamente, taip pat gali imti motinystės tėvystės atostogas. ir moterį pavaduoja ją ja, tuo met, kai jinai ima motinysės atostogų. Tai yra antrasis pagal sąrašą žmogus, kuris pakeičia jūs tuo laikotarpiu, kol, kol moteris yra motinystės, motinystės atostogose. Švedijoje mes neturime lyčių lygybės komiteto, vieno komiteto kaip struktūros, E, šis sritis priklauso darbo ir užimtumo komitetas ir lyčių lygybės klausimus sprendžia ne tik šis komitetas. Šis klausimas yra integruotas į visų kitų komitetų darbą. Kiekvienas parlamento komitetas turėtų savo politiką svarstyti atžvelgdamas į lyčių lygybės perspektyvą. Vienas dalykas, kurį dar reikėtų patobulinti Švedijoje, reikia pripažinti, kad vyrai ir moteris yra tėvai ir vyrams ir moteriams reikia dalintis atsakomybę tėvystės, motinystės atsakomybę. Vyrai ir moteris turi turėti teisę dirbti ir oriai gyventi, tačiau taip pat ir dalyvauti politinėje veikloje ir daryti karjerą. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas prieš ponę Pietikanen. Pone Laurišk iš Vokietijos, prašau. Ja, Ačiū. Žinau, kad turiu kalbėti trumpai, todėl norėčiau apsiriboti dviem aspektais. Pirmiausiai pasakysiu, kad Vokietijos konstitucijoje įrašyta, įrašytas politinis tikslas skatinti lyčių lygybę, taigi tai yra tam tikra prasme konstitucinė užduotis Būna, buvo įdomu klausytis anksčiau kalbėjusių kolegų minčių. Nes Vokietijos e, parlamente šiuo metu galbūt lyčių lygybės klausimai nėra tokie aktualūs, mes bandome uh, žiniasklaidos dėmesį patraukti kitais dalykais. Reikia paminėti taip pat ir aspektas susijusius su užimamis pareigomis kai kuriuose institucijose ir uh, tas pareigas užimančio asmens uh, įtakingumu Mm, pavyzdžiui, Vokietijoje buvo vienas toks atvejis pasitaikęs, kuomet e, vieno fondo valdyba e, nebuvo priimta moteris dėl to, kad jie turėjo išeiti motinystės atostogų. Tai yra blogiausias pavyzdys, e, kalbant ir svarstant šią temą. Taigi, manau, kad diskusijos jėga reikėtų daugiau dėmesio skirti atskiroms detalėms tam, kad susidarytume geresnį bendrai vaizdą ir e, siekdami, e, kad moteris galėtų aktyviau ir rimčiau dalyvauti politinėme gyvenime, kas yra užfiksuota mūsų konstitucijoje. Ačiū. Ir dabar suteiksime žodį poniai Pietikainin kad jie galėtų atsakyti užduotus klausimus, išsakytas pastabas apie bent diskusijas. Ačiū kolegoms uh, už jūsų komentarus. Atsižvelgiant į ekonominę krizę, atrodo, kad uh, mažiau dėmesio skiriama diskusijoms uh, tam tikrose sluoksniuose apie lyčių lygybę. Taigi reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ypač tose valstybės narise, kurios labiausiai kenčia nuo krizės, e, tos krizės aukomis daugiausiai tampa moteris. Pat buvo paminėta žiniasklaida. Galėtume kartu imtis veiksmų, kad pagerintume moterų atstovavimą žiniasklaidoje pasitelkdami valstybėse narėse sukauptą teigiamą patirtimi ir ją labiau geriau išanalizuodami. Tikiuosi, kad išgirdę tiek nemažai e, teigiamos patirties pavyzdžių galėsime toliau keistis nuomonėmis apie tai, pabandyti pritaikyti vieni kitų patirtį Būt galėtumėte užsiminti už, apie tai grįžę į savo šalis ir diskutuodami šis klausimas su savo kolegomis, užsimindami apie tai, kad būtina skatinti, stiprinti bendradarbiavimą su atitinkamomis Europos parlamento institucijomis. Matau, kad mano laikas jau baigėsi, tačiau dosnusis pirmininkas man pažadėjo suteikti porą papildomų minučių. Norėčiau paprašyti, kalbant apie ateities darbus, pagalvoti, kaip galėtume geriau bendradarbiauti ateityje. Žinau, kad Kozako e, kontekste vyksta panašaus pobūdžio sustikimai, tai yra puiku tačiau ne visuomet mes galime vykti į valstybės narės arba jums atvykti į Bruselį, taigi būtų neblogai, jeigu rastume kitokių bendradarbiavimo būdų ir formų nacionalinių ir europinių lygmenimis bei rasti galimybių uh, suteikti paramą kolegoms valstybėse narėse ir viena iš, iš tokių galimybių būtų ta mano kalbėta, minėta kampanija 50 ir 50, 50-50, galbūt būtų įdomu išgirsti jūsų minčių apie tai, kaip būtų galima praktiškai tą kampaniją vykdyti. Tas svarbus klausimas susijęs su žiniasklaida ir nepakankamų moterų problemų atspindėjimų joje. Tačiau kita vertus teisėkuros darbas ir mūsų e, asmeninės savybės ir veiksmai e, galėtų e, būti naudingi siekiant atkreipti žiniasklaidos dėmesį labiau į lyčių lygybės aspektus ir pagerinti dabartinę padėtį. Pavyzdžiui, diskusijos dėl kvotų apie kurias išgirsime daugiau informacijos, tuomet, kai atvyks komisijos narė Veding. Tikrai labai žaidžia širdį ir nepriklausomai nuo to, ką a, a, moteris mano apie kvotas, aš pas nekalbėsiu, nes turiu tokią galimybę. Čia esama girdima balsų, kad kvotos nėra labai geras pasiūlymas, nes vienintelis kriterijus kandidatų parinkimo turėtų būti jų kompetencija. Aš e, nemanau, kad nustatant kvotas, jie, jas turėtų būti e, arba jas turbūt turėtų būti siejamos kaip nors su moterų nekompetitingumu. Negirdėjau nei vienos moters, kuri e, būtų pareiškusi, kad norėtų tik tai kvotą užpildyti, o ne dėl savo kompetencijos būti renkama, nes jeigu tuo būtų remiamasi, tai būtų galima teikti, kad e, tos moteris, kurios yra už kvotas, yra kompetentingesnės už tas, kurios e, nekompetentingesnės, kurios yra už e, kvotas. esu tikra, kad tie, e, kurie pasisako prieš kvotas, taip nesielgtų arba nenorėtų elgtis. Tačiau tokiu kartais mes nenorėdami pasiunčiame atitinkamą signalą ar žinę ir tokiu būdu praktiškai e, automatiškai pripažįstame, kad uh, moterų ir vyrų pozicijos yra skirtingos ir e, bandome niekais paversti visas pastangas ir priemonės, e, kuriamis siekiama ištikrinti lyčių lygybę. Taip pat norėčiau paminėti dar porą e, mažesnės svarbos aspektų. Jeigu mes galime nustatyti ar remtis mm, moterų pasiūlymais, mintimis nustatyti tam tikras kvotas arba šiaip kitaip atkreipti dėmesį į jas, tai e, tokiu būdu yra atkreipimas dėmesys į visas moteris apskritai, tai įskaitant ir tas, kurios e, nors gero, svarbaus yra nuveikusios ar pasiūliusios. Jeigu aš bandyčiau dalyvauti arba kurti kažkokias struktūras, tinklus su kitomis moterų ar vyrų organizacijomis, kurios dirba šioje srityje, tai iš manęs tai nieko netimtų, aš tik tai galėčiau dar uh, vieną plytą įmūryti į šį e, moterų padėties gerinimo statinį. Taigi manau, kad savo kasdieniniais darbais, nežymiais, nepastebimais veiksmais galėtume pagerinti bendrą padėtį ir parodyti taip pavyzdį jaunoms mergaitėms, parodydami joms, kad būti moterimi yra geras dalykas, būti moterimi premjerė, prezidente, politikė yra normalu ir netgi labai gerai būti princese e, yra svajonė, tačiau būtų naivu, e, tačiau, e, tačiau nereiktų uh,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 Dėkuoju, sveikinuosi su visais. Žinau, kad jau labai intensyviai dirbote visas šias pastarasias dienas. Ir mes tikrai pasikliauname jūsų paramą nacionaliniuose parlamentuose, nes lyčių lygybė ir lygybė apskritai mūsų visuomenėse yra tas darbas, kurį reikia vykdyti ne, ne tik Europos lygmeniu, bet ir nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu. Vicepirmininkė Andželylė yra visiškai teisi. Mums reikia rodyti pavyzdį. Prisimenu, kaip pirmininkas Baroso kūrė savo komisiją. Kiek jis turėjo bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, kad jie teiktų ne tik vyrų, bet ir moterų kandidatūras. Jisai sugebėjo, nors ir ne visos vyriausybės tai padarė, jisai sugebėjo pasiekti 33 procentus moterų komisijoje. Tai nėra tobulas rezultatas, tačiau jis taip pat ir nėra blogas. Taip pat turiu pasakyti, kad mes bandome atlikti ir savo namų darbų savo administracijoje. Tik tai aukščiausiame valdymo ligmenyje Europos komisijoje 27 procentus sudaro moteris. Mes jau viršėjome iškeltą tikslą ir ketiname dar, dar padidinti savo tikslą. Noriu pasakyti, kad mano administracijoje 80 procentų moterų yra aukščiausiose vadovaujančiose padėtys ir 60 procentų vid, tarp, tarpinėje vidurinioje grandyje. Ir tikrai man reikia kvotų, bet šiuo atveju man reikia kvotų vyrams. Tačiau tai nėra mūsų pagrindinė tema. Leiskite perėti apie pagrindinės temos, kurią norėčiau apsvarstyti kartu su jumis, nes mes iš tiesų turime tikrų problemų visuomenėje. Ir mano generalinis direktoratas tikrai nėra taisyklė, tai yra veikiau išimtis iš taisyklės. Visi tai žinome iš savo patirties valstybėse narėse ir taip pat Europos lygių tai, kad komisija dirba e, siūlydama teisinę priemonę, kad būtų subalansuotai mm, reprezentuojamos moteris įmonių valdybose, tai nėra naujas dalykas, netikėtai iškilęs. Turime kurti teisės aktus e, ir ta mintis kurti teisės aktus, kurie e, užtikrintų lyčių lygybę, yra, nėra naujas dalykas. Jau Romos sutartyje buvo nustatyta nuostada draudžianti diskriminavimą lyties pagrindu. Ir tai yra iš tiesų labai įdomu tiems, kurie norėtų sužinoti, kaip visą tai vystėsi. 1957 metais, kai buvo e, sukurta Romos, kuriama Romos sutartis, tas pasiūlymas buvo iškeltas remiantis vien ekonominiais apmąstymais. Tuo metu Prancūzija norėjo eliminuoti konkurencijos iškraipimą tarp įmonių, kurios įsisteigusios skirtingose valstybėse narėse. Ir dėl to, kad Prancūzija jau priemė nuostatas dėl vienodo atlygio vyrams ir moteriams žymiai anksčiau nei visos kitos valstybės narės tuo laikotarpiu, Prancūzija bijojo, kad prastai apmokomas darbas kitose valstybėse narėse pakenks konkurencingumui. Dėl to Prancūzijos įmonės ir ekonomika e, atsidurtų nepalankioje padėtėje. Taigi, jeigu pažvelgtam į istoriją, galime rasti kartais labai įdomių faktų. Taip pat reikėtų prisiminti, kad 1979 metais Teisingumo teismas priemė sprendimą dėl tuometinės sutarties 119 straipsnio, kad tikslas buvo ne tik ekonominis, tačiau ir socialinis. Viskas prasidėjo nuo ekonominių priežasčių, tačiau užtruko net iki 76 metų, kol šalia ekonominių priežasčių teismas pridėjo ir tam tikrus konkrečius socialinius tikslus. Ir tokiu būdu Teisingumo teismas prisidėjo prie gyvenimo ir darbo sąlygų pagerinimo, prie socialinių aspektų pagerinimo. Taigi dabar jau turime ekonominius ir socialinius lyčių lygybės aspektus ir tai yra tos pačios monetos dvi pusės. Taip pat vertėtų prisiminti labai svarbų teismų, teisingumo teismo sprendimą priimtą 1971 m. gegužės mėnesį. Tai buvo pati pradžia to, kas toliau buvo dirbama at, se, vėliau sekusiais dešimtmečiais. Gabriel Dufren pateikė ieškinį prieš Sabiną darbdavi. Gabriel buvo skrydžių pal, palidovas ir tuomet buvo priimtas sprendimas buvo išnagrinėtas lyčių lygybės principai. Ir principas įrašytas sutartyje, kad vienodas užmokės turėtų būti mokamas už vienodą darbą, turėtų būti tiesiogiai taikytinas ir tai tiesiogiai turėjo poveikį nacionaliniams teismams. Ir tai buvo moderniosios Europos lyčių lygybės klausimo nagrinėjimo pati pradžia, užuomasga. Ir 80-metyje jau buvo parengti teisės aktai dėl lyčių lygybės užimtumo srityje, vienodo atlygio, karjeros, mokymo srityje, buvo parengtos direktyvos dėl socialinės apsaugos, savarankiškai dirbančių asmenų, galite prisiminti taisyklės susijusias su motinystės, tėvystės atostogomis ir taip toliau. Tuo aš tik tai noriu Jums pasakyti, kad tai čia nėra nieko naujo. Tai yra darbas pradėtas seniai, kuris yra tęsiamas. Jau kelios kartos vyrų ir moterų dirbo šiame šia kryptimi Europos politikos rytyje. Politikai ir teisėjai, nes Europos teisingumo teismas e, priemė šimtus sprendimų susijusių su lyčių lygybė. Ir teismo praktika šiuo atveju yra absoliučiai svarbi. O šiuo metu mes rengiamės kitam žingsniui šioje ilgoje tradicijoje. Mano pasiūlymas pasiūlyti teisinę priemonę dėl lyčių lygybės e, įmonių valdybose siekia įtvirtinti vienodo e, traktavimo principą, kad praktikoje būtų įtvirtinta lyčių lygybė ir lyčių lygybė būtų įtvirtinta visuose lygmenyse. Šis požiūris yra pagrystas pozityvių veiksmų idėja. Jūs visi žinote, nacionaliniuose parlamentuose šį principą, kas tai yra pozityvus veiksmas, jis yra taikomas valstybėse narėse. Ir jis taip pat yra ES teisės aktų sudėtinė dalis jau kelis dešimtmečius. Šis principas dabar yra rašytas 157 sutarties straipsnėje. Ir, ir tai yra naujas dalykas, 23 Europos pagrindinių teisių hartijos straipsnėje. Turime pagrindinių e, teisių hartiją, turime sutartį. Taigi tie du dokumentai yra taikomi ir taip pat ir turime Europos teisingumo teismo praktiką, kuris pasisako už pozityvius veiksmus, siekiant atitaisyti egzistuojančią nesubalansuotą padėtį tarp vyrų ir moterų. Ir tokie veiksmai turėtų būti adekvatus ir proporcingi. Dabar pereikime prie priemonės, kurią aš ketinu pasiūlyti. Kodėl yra būtina paspartinti pažangą, siekiant subalansuoto moterų ir vyrų atstovavimo aukščiausiose institucijose? Tai yra dėl to, kad pirmiausia mes kalbam apie lygybės klausimą, bet ne vien tik tai. Kaip jau minėjau, pirmiausia buvo ekonominės priežastys, paskui buvo teisės prie jų priimtos. Dabar turime ekonomiką ir teisės toje pačioje pakopoje. Tačiau, kai pažvelgsime į ekonominius klausimus, yra konkretus verslo atvejai, kai kalbama apie vienodą vyrų ir moterų atstovavimą įmonių valdybose. ES teisiniai veiksmai šioje srityje turės reikšmingą, atneš reikšmingą makroekonominę ir mikroekonominę vertę, skatins ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Kogi mes grindžiame tokias savo prielaidas? Mums labai pasisekė ta prasme, kad buvo atlikta daug tyrimų ir jų vyks dar ir daugiau. Čia tyramos ne tik nevyriausybės organizacijos ar universitetai, čia yra nagrinėjamos įmonių veikla, įvairios stambios organizacijos, verslo įmonės, kurios tikrai nėra labai reprezentuojamos, moteris nėra reprezentuojamos juose. Ir egzistuoja ryšys tarp daugiau moterų aukščiausiose pareigose ir moter, ir, ir įmonių geresnės finansinės veiklos. Kitaip tariant, jeigu moteris dalyvauja aukščiausiame ligmenyje priimant sprendimus, tos įmonės pasiekia geresnių finansinių ir ekonominių rezultatų nei tos mokinė, įmonės, kurių m, mm, aukščiausiame sprendimų priimimo ligmenyje nėra moterų. Dėl šios priežasties pasiūlymas, ties kuriuo dirba komisija šiuo metu, nebus rengiamas vien komisijos narės, kurie atsakinga už lyčių lygybę, tai yra ne viena aš tai renksiu, tačiau reikės susitarti ir su ekonominio portfelio komisarais. Vicepirmininkas Tajani, kuris atsakingas už pramonę ir verslumą, ponas, vicepirmininkas Ren atsakingas už ekonominius reikalus, komisaras Barnie atsakingas už vidaus rinką ir įmonių teisę ir komisaras Andor, kuris atsakingas už užimtumą viena moteris ir keturi vyrai, kaip matote. Teisės, lygybė ir ekonominė nauda. Faktai ir skaičiai jums visiems yra žinomi. Jūs žinote savo statistiką savo valstybėse narėse. Ir Europos vidurkis yra toks. Įmonių valdybose yra 86,5 valdybos nariai vyrai, o moteris 13,5 procentus sudaro. 97,5 procentai pirmininkų valdybų yra vyrai, tik tai 2,5 procentai moterų. Štai toks yra vidurkis Europos lygmenių. Žinoma, yra didžiuliai skirtumai skirtingose valstybėse narėse. Taip pat tuo pačiu metu, kadangi yra tiek, daug, maž, tiek, tiek mažai moterų įmonių valdybose, moteris sudaro 60 procentų uh, aukštųjų mokyklų absolventų. Tai vėlgi toks yra vidurkis. Mes parengėme talentingus asmenis, tai yra moteris, tačiau jos toliau nepakyla karjeros laiptais ekonominėme cikle. Ir dirba čia darbą mes nesam e, vieniši. Verslo pasaulis taip pat vykdo tam tikrus tyrimus, taip pat turime verslo mokyklas garsiausias verslo mokyklas visoje Europoje. Jos sutelkė savo pajėgas, kad galėtų parengti sąrašą e, moteris, kurios būtų labai kvalifikuotos ir galėtų dirbti įmonių valdybose, kurios studijavo ir yra pasirengusios dirbti labai aukštose pareigose ir yra apie 8 tūkstančiai moterų tokiame sąraše. Talentingos, kvalifikuotos moteris jų yra. Jos yra pasirengusios, tačiau jos neturi galimybių kilti karjeros laiptais. Ir mes prarandame galimybės kaip ekonomika pasinaudoti tokiais talentais, integruoti moterų talentą į mūsų sistemą ir pasiekti gerų rezultatų. O tai rodo, kad tai manoma visi tyrimai kuo daugiau moterų integruosime į aukščiausią lygmenį, o taip pat ir į bendrą darbo rinką, tuo geriau mes sugebėsime sukurti geresnį konkurencingumą ir daugiau darbo vietų. Europos Sąjunga išsikėlė tikslą užimtumo lygmenį padidinti 75 procentais. O tai bus galima pasiekti tik tuomet, jeigu ir moteris galės patekti į tą darbo rinką. Mums reikia abiejų dalykų - daugiau moterų atvykstančių darbo rinką ir daugiau moterų, kurios užimtų e, postus aukščiausiose sprendimus primončiose postuose ir taip pat būtų sektini pavyzdžiai visuomenėje. Tai tiek dėl aukščiausio ligmens. 2011 m. kovo mėnesį aš pakviečiau įmonės pasi, įtraukti moteris į valdybas savanoriškumo principų, kad įmonės pačios padidintų moterų dalyvavimą įmonių valdybose iki 30 procentų 2015 metais ir iki 40 procentų iki 2020 metų. Kasgi atsitiko nuo 2011 metų? Po metų Mes atlikome analizę. Pristatėme jos rezultatus parlamentui 2012 kovo 5 dieną, tą padarėme. Ir mes norėjome įsitikinti, ar tie įsipareigojimai, kuriuos prisijėmė verslas, atsispindi mūsų surinktose statistinėse domenyse. Mes sutikime galimybę verslui pačiam susitvarkyti šioje srityje. E, taigi kokie buvo rezultatai? Užfiksavome tam tikrų pokyčių. 2011-aisiais moterių dalyvaujančių e, kotiruotų biržoje įmonių valdybose padidėjo 1,1 procentų. Kodėl? tai vadinu pokyčių, nes ankstesniais metais e, tas, ta dalis padidėjo tik tai 0,5 procentų. Taigi galime konstatuoti čia didesnę pasiektą pažangą palyginti su padėtimi ankstesniais metais. Taigi tas pokytis nuo 0,5 procento iki 1,9 procentų parodo, kad 11 e, valstybių narių ir Norvegijoje yra pasirinktas skirtingas priemonės siekiant užtikrinti lyčių lygybę įmonių valdybose. Žinau, kad e, šioje salėje yra žmonių iš e, Prancūzijos, e, Belgijos ar Italijos ir žino, kad šiuose šalyse buvo patvirtinti atitinkami teisės aktai, siekiant padidinti moterų skaičių įmonių valdybose ir po šių statymų prieimimo moterų skaičius smarkiai išaugo. Tačiau kitose, kitose šalyse, turiu atvirai pasakyti, nedaug kas pasikeitė daugumoje valstybių narių kurios nesėmė jokių veiksmų, įmon, moterų dalyvavimas įmonių valdybose liko toks pats arba netgi sumažėjo. Taigi, jeigu tempas nepadidės, tai užtruksime ištisus dešimtmečius, kol pasieksime tam tikrą pusiausvyrą, todėl dabar turime imtis veiksmų. Todėl tas naujasis rengiamas pasiūlymas bus dar vienas žingsnis pratesiant Europos tradiciją, siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir vienodas vyrų ir moterų teisės visoje bendroje rinkoje. Kodėl? Tai yra, kuomet rengiame šį pasiūlymą, vadovavomės Europos teisės principais ir vienas iš šių principų yra subsidiarumo ir proporcingumo principas, Žinau, kad šis principas jums, nacionalinių parlamentų atstovams, yra labai svarbus. Pateiksiu šešis pavyzdžius, kuriais e, iliustruosiu, kaip buvo vadovaujamas šiuo principu pasiūlyme. Kalbama apie tuos 40 procentų moterų, kurių dalį iki 20 metų norime padinti iki 40 procentų. Ir ta dalis susijusi su valdybos nariais, kurie nepriima sprendimų, nes priešingų atveju mes galėtume pažeisti ES galiojančius teisės aktus. Taip pat e, ta priemonė turėtų būti taikoma tik įmonėms, kurios yra listinguojamos akcijų biržose. Uh, ir netaikant e, tokios prievalės e, mažoms vietims įmonėms, netgi jeigu jos yra ir e, jeigu jų akcijomis ir yra prekiaujama biržose. Valdybo narių atrankos kriterijai turėtų būti siemi daugiausiai didžiai dalimi su moterų sugebėjimais, o ne su jų lytimi. Neturėtume vadovavimas e, pareigas skirti moterų tik dėl to, kad jos yra moteris, turi jos užimti šios pareigas dėl savo kvalifikacijos ir kitų sugebėjimų bei įgūdžių pasiūlyme. Dabar yra numatoma, kad nepakankamai atstovaujamai lyčiai turi būti sudaromos galimybės būti atstovaujamai įmonės valdyboje siekiant e, užtikrinti lyčių lygybę. Taip pat numatyta ir atitinkama lankstumo išlyga. Jeigu, pavyzdžiui, kai kuriuose įmonėse iš darbuotojų negalima atrinkti tinkamo kandidato, nes paprasčiausiai tokių kandidatų nėra, tarkim, vyriškos ir moteriškos lyties, tuomet būtų galima taikyti šią lankstumo išlygą. Penktasis elementas, bet kokios kvotos turi būti taikomos laikinai, nes mūsų tikslas yra ne kvotų įtvirtinimas, mūsų tikslas yra prasibrauti pro tas stiklinės lubas ir kuomet pro jas prasiveršime, tuomet mums kvotų nebereiks. Šeštasis aspektas susijęs su sankcijomis. Valstybės narės turėtų pačios pasirink, pasirinkti galimybę taikyti atitinkamas sankcijas, kurios jau dabar galioja valstybėse narėse tų įmonių atžvilgių, kurios nesilaiko galiojančių teisės aktų. Manau, jums dirbant nacionalinių parlamentų atitinkamuose komitetuose svarbu žinoti apie šios mūsų pasiūlymo svarbiausius elementus, nes juos svarstys Europos reikalų teisės reikalų komitetų nariai nacionaliniuose parlamentuose ir analizuos ES teisės aktų principo atžvilgių. Ir todėl jūs turėtumėte savo nacionaliniuose parlamentuose taip pat atkreipti dėmesį į subsidiarumo principą, kuris yra bendra, bendrasis ES teisės principas, o tai reiškia, kad problemą visuomet turi spręsti E, mažiausia valdžios institucija, kuris sugeba tą padaryti. ES lygmenių galima imtis veiksmų tik tuo atveju, jeigu valstybės narės nesugebės pačios to padaryti. Ir e, kiekvieną kartą priimate tinkamus teisės aktus lyčių lygybės užtikrinimo srityje ar įmonių teisės srityje kur galima kalbėti apie pakankamai ilgą istoriją nuo 69 metų, kuomet buvo nustatyti skaitomybės, finansinės atskaitomybės standartai bei valdybų sudarimo pagrindiniai principai mes vadovausimės tą pačią tvarką. Savo pasiūlymų sieksime tik sustiprinti tuos veiksmus, kurie, kurių įmamasi ir kurie nustatomi nacionaliniu lygmeniu, visuomet paliekant galimybę valstybėms narėms taikyti griežtesnės priemonės nei numatomos ES teisėje ir e, siekiant užtikrinti darnų bendrusios rinkos veikimą bei sudaryti vienodas sąlygas visoms ES e, lygmenių akcijų biržose listinguojamoms e, įmonėms, kadangi tai yra įmonės, kurios dažniausiai savo veiklą vykdo tarp valstybinių mastų arba tarptautinėme kontekste. Šis pasiūlymas e, šiuo metu vis dar svarstomas e, Europos komisija, kol kas jis oficialiai nepateiktas, taigi ta informacija, kurie, su kuria, e, kuria su jumis pasidalinau, oficialiai taps artimiausių metų, tačiau džiugiuosi turėdama galimybę dabar jums ją pristatyti ir diskutuoti šiuo klausimu. Žinau, kad galiu tikėtis rimtos Europos parlamento paramos šį pasiūlymą teikiant ir e, esu tikra, kad galiu tikėtis nacionalinių parlamentų paramos siekiant e, galutinai baigti svarstyti šį klausimą ir parengti galutinai šį pasiūlymą, nes jis yra būtinas tiek mūsų visuomeniai, tiek mūsų verslui. Ačiū.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 recalled now because it... Ačiū už tai, kad priminėte visą šią seką, nes parengiamoji procedūra truko pakankamai ilgai. Šią teisės aktą, nes labai paprastai kištis į rinkos procesus tikrai nėra lengva, jeigu jau nusprendžiama juos kištis, tuomet e, tam turi būti labai svarios priežastis. E, šiaip savo tai nėra daroma. Visus įrodymus mes esame surinkę. Be to, kad Europos parlamentas tris kartus patvirtino rezoliuciją, kurioje raginama imtis komisiją atitinkamų veiksmų ir komisija rengia atitinkamą uh, pasiūlymą dėl teisės akto, kuris artimiausių metų bus pateiktas ir kaip įprasta ES institucijose komisija pateiks teisės akto projektą vienai teisėkuros institucijai, tai yra Europos parlamentui ir kitai teisėkuros institucijai tarybai. Ir bendro sprendimo prieimimo procedūros metu bus patvirtintas dokumento tekstas, kuris taps įstatymu. Jūs priminėte tą keistą kai kurių ambasadorių pasirašytą laišką, kuriame Europos komisija raginama nustoti naudoti savo teisėkuros iniciatyvos teise per tą laiką buvo ir daugiau laiškų gauta iš kai kurių valstybių narių, kurios e, palankiai vertina šios e, politinius e, sprendimus. Norėčiau pacituoti Prancūzijos vyriausybės laišką. Bendrai iniciatyva jame virtinama teigiamai, tačiau e, įdomu pažymėti, kad e, šį laišką pasirašė du asmenys, viena vertus lygių galimybių ministrė, moteris ir ekonomikos ministras, kuris yra vyras. Taigi Politiniu požiūriu tai yra labai įdomi aplinkybė, nes e, pusiausvėra tarp e, lyčių lygybės viena vertus ir ekonominio poveikio antra vertus e, turi būti užtikrinama ir mes turime tą pusiausvyrą užtikrinti ir Europos teisėkuros procese, o tai reiškia, kad atsakingi asmenys, kartais jie būna vyrai, kartais moteris, arba atvirkščiai sutelktų pastangas siekiant bendrų gerų rezultatų. Ačiū uždėmesi, pirmininkas, ačiū. Kartu su ponia Angelylį e, džiaugiuosi, kad e, jūs, nepaisant savo labai temtos darbo atvarkės, sugebėjote atvykti dalyvauti mūsų renginyje. Žinau, kad dabar turite vykti į kitus susitikimus, taip manau, bent jau. Tačiau labai džiaugiamės, kad e, buvote kartu su mumis ir galiu dar kartą patvirtinti, kad Europos parlamentas yra jūsų sąjungininkas. Då går vi vidare i talarlistan och eh, då är det så att eh,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 kad Norvegija yra sukaupusi patirties e, kvotų taikymo įmonių valdybose ir dėl to moteris, e, kai kurių atskirų moterų valdžiose, rankose daugiau valdžios sukoncentruota tapo, kadangi e, Norvegija yra manoma pasitelkus kvotų sistemą vienai moteriai užimti vietas kelių įmonių valdybose. Taigi, kaip būtų galima išvengti tokios klaidos e, būsimame teisės akto pasiūlyme, kurį rengia komisija Švedijoje. Pavyzdžiui, taip pat pakankamai rimtai svarstamas jis ES rengiamas teisės aktas būdamas liberalų atstovų Švedijos parlamente, aš manau, kad būtų geriau, jei Europos darbo rinkoje apskritai padidėtų moterų skaičius, moterų dirbančių, dirbančių pilnu etatu, kad jos mokėtų daugiau mokesčių ir kad mokėdamas daugiau mokesčių moteris galėtų kelti didesnius reikalavimus ir juos turėtų atsižvelgti valdžioje esantis asmenys labiau. Kitas aspektas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai yra nediskriminavimo teisės aktų nuostatų griežtesnis laikymasis, nes diskriminavimas moterų darbo rinkoje kainuoja labai brangiai ir iki šiol apie tai nebuvo išsamiau kalbėta. Dar vieno aspekto pasigėdau šios dienos diskusijose jaunas moteris dabar bandančius e, įsitvirtinti, įžengti į darbo rinką arba greitai tą padarysiančios, jas būtume taip pat įtraukti į politinių sprendimų prieimimo procesus dėl lyčių lygybės užtikrinimo ateityje. Daug ir gražiai yra kalbama, patvirtinamos įvairios priemonės, tačiau tas jaunas moteris jau dabar būtina įtraukti į e, ateities kūrimo procesus. Pirmininkas, ačiū, atsiprašau tų, kurie turi kalbėti poniai Reding išvykus ir negalės gauti išgirsti atsakymus savo klausimus, dėl to labai apgailestauju. Toliau pasisakys kiti kalbėtojai, ponė Turm jau išvyko, ji buvo užsiregistravusi. Kas yra kitas kalbėtojų sąraše, ponė Bergmustein iš Niderlandų. Prašau. Ačiū. Aš manau taip pat, kad labai gaila, kad ponia Redink išvyko, nes tikėjausi, kad šis darbo tvarkės klausimas jai buvo svarbus, jam buvo svarbu pasikeisti nuomonėmis. Galiu, aš girdžiu savo, savo kalbos vertimą į Olandų kalbą. Be klausimų, kuriuos norėjau užduoti, poniai Reding, noriu paminėti, kad Niderlandai palaiko lyčių lygybės užtikrinimo sieki vadovaujimuose pareigose. 2009-aisiais e, patvirtiname tinkamus teisės aktus, e, kuriais siekiama iki 30 procentų padidinti moterų dalį įmonių valdybose, tiek e, stebėtojų tarybose, tiek administracijos valdybose ir šių metų sausio pirmą dieną kvotos susigaliojo, iki 16 metų jos galios. Dauguma atstovų rūmų narių pritarė nuostatai, kad nacionalinės valstybės privalo kartu su savo įmonėmis ir jų darbuotojais nustatyti atitinkamas uh, teisinės nuostatas, todėl e, Niderlandų atstovų rūmų dauguma pasisako prieš kvotų sistemą europinių lygmenių, nes jeigu sistema neveikia, tuomet siūloma keisti sistemą, tai nėra tinkamas būdas. Aš esu taip pat liberalė, istorija mus išmokė kad pakeisti kultūrą galime nekeisdami sistemą, o pakeisdami mentalitetą, pakeisdami žmonės, jeigu bus daromas didesnis spaudimas iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią, tai turėsime daugiau galimybių laimėti šią kovą. Tokią Niderlandų parlamento poziciją norėjau pristatyti ir tikiuosi, kad poniai Reding ji bus priimtina. Pirmininkas, ačiū dar kartą. Dar kartą noriu apgailestauti kad e, komisijos narė Redink išvyko prieš pusę penkių. E, tai mums taip pat buvo netikėta ir dėl to dar kartą noriu galėstauti. Neturime daugiau kalbėtojų. Ir kadangi jų nėra, galime konstatuoti, kad šį darbo tvarkės punktą taip pat baigime svarstyti dviem minutėms anksčiau nei tikėjomis. Manau, kad dabar galime pradėti mūsų konferencijos apibendrinamąją dalį, pradėti nuo išvadų. Aš pirmasis apibendrinsiu diskusijas, po to suteiksiu žodį poniai Andželylį. Išgirdau labai daug įdomių minčių šios diskusijose, keletą dalykų pasižymėjau. Pavyzdžiui, aptarėme pažymėjimą, kad labai svarbu suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą. Siekiant užtikrinti lyčių lygybę, ES institucijose savo žodžius turime siekti paversti darbais, jeigu siekime lyčių lygybės, pabrėžiama jos svarbą integruojame lyčių lygybės klausimus į įvairias kitas sritis, tai ES pati privalo užtikrinti savo, pavyzdžiui, Europos parlamento darbuotojams taip pat tinkamas sąlygas suderinant šeiminį ir profesinį gyvenimą. Turime savo žodžius paversti darbais, kito atveju nukentės mūsų įvaizdis. Kalbant apie iki mokyklinį ūkdymą ir vaikų priežiūrą, ypač moteriams tai yra svarbu, buvo tai kalbama, tačiau aš manau, kad taip galvoti yra klaidinga, nes tiek e, moteris, tiek vyrai būtų patenkinti arba turėtų džiaugtis e, ir džiaugiasi, jeigu yra užtikrinamos jiems tinkamos vaikų priežiūros arba iki mokyklinio ūkdymo sąlygos, nes tokiu būdu jie gali užsimti profesinę veiklą. Jeigu vienas šeimos narys dirba, dažnai tai yra tėvas arba vyras. Ir jei e, nėra galimybių vaikus vesti į vaikų darželį, dažniausiai moteris lieka e, juos auginti namuose, todėl labai svarbu skurti atitinkamas vaikų priežiūros struktūras, nes joms esant moteris galėtų eiti dirbti. E, siekiant užtikrinti lyčių lygybę ir vykdant atitinkamas reformas Švedijoje buvo siekis e, sudaryti iki mokyklinio vaikų ūkdymo sąlygas kuo geresnės ir tokiu būdu moteris galėjo grįžti į profesinę veiklą, tapti ekonomiškai nepriklausomomis. Tai galių to dalis visų šių reformų buvo naudinga moterims. Pat labai svarbu, daug kas tai pažymėjo, ištikrinti galimybę tiek tėvams, tiek motinoms eiti tėvystės amotinystės atostogų. Tai Tokiu būdu abu tėvai geriau supranta vienas kito atsakomybę, nes abu tėvai vis tiek dirba, net ir turint omenyje, kad vienas iš jų auginantis vaikus negauna už savo darbą atlyginimo, todėl abiems e, būtina numatyti galimybės, e, lygias galimybės e, eiti tėvystės atostogų. Aš dalinausi tėvystės tai atostogomis su savo žmona ir todėl sugebėjau daug geriau suprasti, kaip jaučiasi augindama vaikus. Tai taip pat yra dar vienas žingsnis užtikrinant e, lygių galimybių visuomenę. Klausimas susijęs su moterų aktyvesnių dalyvavimu politinėme gyvenime, manau, tai taip pat susijęs su e, atitinkamos lytims e, priskiriamais vaidmenimis mūsų visuomenėje ir vyrų reiškiamą paramą vyrams. Ta kampanija, kurią minėjo ponė Pietikainen, 50-50, parodo, kad mes siekiame glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais parlamentais, siekdami to vienodo vyrų ir moterų vienodos uh, atstovavimo dalies Europos parlamente, kitose valdžios struktūrose. Taigi diskusijų metu buvo daug įdomių minčių išsakyta ir išgirsta. Noriu padėkoti ponė Angelylį už šios konferencijos organizavimą. Noriu padėkoti taip pat visiems e, mūsų darbuotojams, padėjėjams, kurie prisidėjo prie konferencijos rengimo. Puikiai žinote, kad praktinį darbą atlieka ne parlamentarai, yra daug žmonių užkulisiuose, kurių indėlis yra būtinas ir be kurių e, šie renginiai negalėtų įvykti. Noriu padėkoti visiems Europos parlamento nariams, dalyvavusiems, dėkoju nacionalinių parlamentų atstovams, kurie atvyko su mumis pasidalinti mintimis ir taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems vertėjams kabinose, nes be jūsų mes nesugebėtume tarpusavėje bendrauti, taigi ačiū labai visiems. Thank you.